ką bus diskutuojama rytoj, diskusija vyks rytoj dėl šio klausimo. Taip pat dar komitetų pirmininkų sueigos pirmininkas pagal 105 darbo tvarkos taisyklių straipsnio 6 dalį mane informavo, kad niekas e, atsakingame ekonomikos ir pinigų politikos komitete neprieštaravo rekomendacijai E, priimti sprendimą neprieštarauti deleguotajam teisės aktui. Jeigu per 24 valandas nei viena politinė frakcija arba 40 parlamento narių nepaprieštaraus tokiam siūlymui, rekomendacija bus laikoma patvirtinta. Antraip e, dėl rekomendacijos balsuosime. Pats rekomendacijos tekstas yra e, paviešintas plenarinės sesijos tinklapyje.